Kolegi, pasiamo iniciar. Gerbėmio kolegos, norėčiau pradėti mūsų komiteto posėdį. Prieš kelias minutės baigėsi mūsų koordinatorių posėdis. Ir atsiprašau, kad vėluojame pradėti mūsų posėdį. Mūsų posėdžio metu koordinatoriai susitarė dėl pasiūlymo iškelti biuro e, sustikimo posėdyje, iškelti klausimą dėl kitų metų vizitų penkiose skirtingose valstybėse narėse, kad būtų galima susitikti su atitinkamomis panašaus pobūdžio struktūromis e, nacionaliniuose parlamentuose, taip pat pasikeisti nuomonėmis su kitų šalių parlamentarais. Taigi kol kas galutinį sprendimą dėl šių šalių reikės e, priimti vėliau. Mes planuojame apsilankyti Prancūzijoje, Italijoje, Rumunijoje ir, kit, ir dar keliose šalyse, tačiau galutinis sprendimas bus priimtas kito posėdžio metu. Dar vienas pasiūlymas buvo e, patvirtintas apsilankyti Škotijos parlamente gruodžio 7 dieną. Jau gavome pakvietimą apsilankyti Škotijos parlamente. Šio sustikimo metu e, mes taip pat bandysime pagerinti mūsų bendradarbiavimą su Škotijos parlamentu. Pavyzdžiui, Škotijos parlamentas turi savo internetinę svetainę ir norėtumėm pasinaudoti jūsų kauptą patirtimi šioje srityje. Toliau buvo priimtas sprendimas e, imtis tolesnių veiksmų dėl pono Klein peticijos. Šis klausimas buvo jau aptartas e, paskutinėme mūsų komiteto posėdėje. E, nusprendėme e, suteikti, užduoti žodinį klausimą komisijai šiuo atžvilgiu. Toliau buvo patvirtinta darbo atvarkė kitam posėdžiui, buvo šiek tiek darbo atvarkė pakeista ir pirmasis pakeitimas yra susijęs su balsavimu dėl paliedėlį e, peticijos, nes būtent dėl vakar įvykusios klaidos mes balsavome už seną dokumentą o ne už naująjį. Ir taip pat mes e, kolegės Ankis pranešimą. Jie e, dėl jo keisimės nuomonėmis kito posėdžio metu, nes vakar to negalime padaryti, todėl kad pritrūko laiko. Taigi tiek būtų informacijos apie tai, kas įvyko koordinatorių posėdėje. Ir dabar perikėme prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Nors kolega Merkis posėdėje dar, ne, ne, dar čia netvyko. Ar kitų delegacijų vadovai egzistuoja, yra posėdėje, ar yra galinčių pasisakyti kolegos Merkel vardu? Na, kolegė Volis e, posėdėje dalyvauja, todėl siūlau dabar pereiti prie 18 darbo tvarkės punkto, 17 aptarti vėliau. Taigi, ponia Volis posėdėje dalyvauja ir dabar galime pereiti tada prie 18 darbo tvarkės punkto. Norėčiau suteikti žodį kolegai Hafner, kuris turėtų e, pasisakyti dėl 18 darbo tvarkės punkto. Uh, Noriu Jums priminti, kad e, jau vakar kartu su e, komisaru, komisijos nariu buvo aptarta piliečių iniciatyvos idėja ir tiesiog e, dabar galėsime apibendrinti tas diskusijas, kurios įvyko vakar. Ačiū. Yes, thank you, uh, Mr. Mazzoni. No? Ebru. Sorry, if it's, if it's down on the agenda today to discuss a proposal. Jeigu šiandien darbo tvarkyje numatyta aptarti pasiūlymą, tai mums reikia daugiau nei santraukos. Tada reikia tai, kas yra numatyta šios nors darbo tvarkė, būtent šiandien ir išanalizuoti. Na, aš pasakiau, kad šis klausimas jau vakar buvo aptartas kartu su komisaru. Uh, Na, todėl aš paminėjau tą santrauką to, kas vyko vakar, būtent atsižvelgiant į tai, kad šiandien bus organizuotos diskusijos dėl pranešimo. Taip, tai yra numatyta šios nu, dienos darbo atvarkėje šiandien diskutuoti komitete. Ir mums pranešiai, ir e, paniai Dienai Volis, man labai svarbu, kad e, iš tikrųjų išgirstumėm jūsų nuomonės ir kad būtų galima po to pakankamai sparčiai judėti į priekį išklausius jūsų nuomonių, jūsų komentarų. Visų pirma, noriu Jūs informuoti apie pagrindinius tam tikrus dalykus, po to Diena Volis galės labiau įsigilinti į šį klausimą ir aš labai tikėsiuos tikrai konstruktyvių išsamių diskusijų mūsų komitete šio klausimu. Visų pirma, kaip žinote, Turime keturis pranešėjus, du iš Peti, du iš Afko, Zita Gurmai ir Alen Lamasur. Turime keturias politinės partijas atstovavimas - Žalieji, Aldė, SD ir EPP. Ir mes pakankamai glaudžiai bendarbiaujame pozityvę dvasę. Taigi iš juridinio požiūrio taško turėtų būti du pranešimai, viens iš Peti, viens iš Afko. Tačiau mes siekiame, kad tie du pranešimai būtų du juridinė prasme, bet kad turinio prasme tai būtų vienas pranešimas tam, kad Europos parlamentas išsakytų vieningą poziciją ir kad neprarastumėm laiko diskutuodami skirtingas dvi pozicijas. Tai todėl mes esame sutarę dirbti visi kartu ir surasti mm, gerus sprendimus, pagrystus sprendimus daugeliu klausimų. Ir jau dabar taip ir dirbame Ir norėčiau dabar Jūs informuoti apie tai, kokios procedūros laikomės dėl šių pranešimų. Bet visų pirma, trumpai apie tvarkaraštį, kurį numatome. Mūsų didysis tikslas yra jau būt, iki šių metų pabaigos užbaigti visus pasirengimus dėl teisės aktų, dėl piliečių iniciatyvos. Nes tai yra labai svarbus dalykas. Tai yra Europos, e, e, tai yra Lisabonos sutartyje duotas pažadas Europos piliečiams ir vienintelis pažadas, kuris iki galo dar nėra įgyvendintas. Mes galvojame, kad šis pažadas turi būti išpildytas kaip galima greičiau. Kitas dalykas. Taryboje pirmininkavimas metų pabaigoje pasikeis ir uh, Ir jeigu nespėsime iki metų pabaigos, tai tuomet mums reikėtų e, pasikeitus pirmininkaujančiai šaliai, atėjus Vengrijai pirmininkavimą, reikėtų vėl kaip ir iš naujo pradėti daugelį diskusijų. Tai mes galvojame, kad mes iš savo, iš Europos parlamento pusės turėtumėm pasistengti, ne, nevilkinti šio klausimo, neprarasti laiko, dirbti kaip galima greičiau. Todėl mūsų pasiūlymas yra toks. Lapkričio 9 dieną čia peticijų komitete jau galėtumėm pateikti pranešimo projektą ir peticijų komitetas galėtų jį aptarti. Tuo pat metu komitetas galėtų suteikti pranešėjams dėrybinį mandatą dėryboms su taryba ir komisija. ką mes batom, ma, bandome padaryti, tai yra suderinti kaip galima daugiau kompromisų iki to momento, kai jau pateiksime parlamentui galutinį projektą, kad galėtumėm per pirmąjį svarstymą sutarti dėl Europos piliečių iniciatyvos. Toliau mes dar numatome keletą raundų susitikimams su taryba ir komisija. Uh, Mūsų pasiūlymas būtų toks, tuomet jau kai būsime suderinę konsensusą, kad galėtumėm vėl pateikti tą tekstą peticijų komitetui ir kad galėtumėm tada komitete balsuoti lapkričio 22 dieną. Jeigu reiktų dar vieno susitikimo balsavimui, tai tada galvotumėm apie gruodžio 13 dieną. Galutinis balsavimas plenarinėje sesijoje būtų gruodžio 16 dieną. Tai toks būtų gal tvarkaraštis, kad spėtumėm iki metų pabaigos. Dabar labai trumpai apie bendrąjį požiūrį, kurio laikosi keturi pranešiai. Mūsų bendrasis požiūris yra toks. Imame komisijos pasiūlymą, tačiau bandome užtikrinti lengvesnį prieinamumą piliečiams, kad piliečiams būtų paprasčiau, lengviau, aiškiau tomis nuostatomis naudotis, kadangi reglamento projekte yra daug nuostatų, kurios nėra labai lengvai praktiškai gyvendinamos, nėra labai lengvai suprantamos piliečiams ir gali sukelti daug pasipiktinimo. Būtent todėl reikia galvoti apie tokį dokumentą, kuris leistų piliečiams paprastai ir lengvai suformuluoti savo poziciją ir pertiekti ją tarybai parlamentui. Mūsų siekis yra būtent neapsunkinti piliečių, kad nekiltų ta, jų tarpė pasi, pasipiksinimo, nepasitenkinimo, kad būtų ta priemonė tikrai paprasta, lengvai pritaikoma. Tai yra itin svarbu, kai na, kalba, pavyzdžiui, apie priimtinumo patikrinimą, kur komisija sako, jeigu reikia surinkti 300 tūkstančių parašų, tada reikia m, mm, sustabdyti parašų rinkimą, komisija patikrina, ar tie parašai priimti priimtini. Jeigu taip, tada galima tęsti parašų rinkimą, jeigu ne, tai e, tada reikia nutraukti procesą. Mes galvojame, kad tai yra visiškai nepriimtina, kad reikia procesą stabdyti, surinkus 300 tūkstančių parašų ir laukti, kol bus patikrintas jų priimtinumas. Mes galvojame, jog teisės akte nuostatos turėtų būti aiškesnės ir paprastesnės. E, komisija tik turėtų pažiūrėti, ar čia tas klausimas patenka į ES e, įgaliojimų sritį, ar tikrai tikrai nėra pažeidžiamos, pavyzdžiui, pagrindinės normos, ar tai yra europinis e, klausimas ir tiek. O po to jau, kai būtų e, keliamas klausimas dėl parašų priimtinumo, tai tas turėtų būti analizuojama jau surinkus milijoną parašų pabaigoje procedūros. Mums svarbiausia yra užtikrinti, kad ta, ta priemonė būtų galima lengviau ir paprasčiau panaudoti. Dabar iš karto prašysiu Dianos Volis pratesti nu, pasakojimą apie e, mūsų rengiamą dokumentą ir labai norėsiu išgirsti jūsų visų e, komentarus. Pirmininkė, prašom Diana Volis. I mean, think... Uh, Dėkoju. Ponas Hefneris e, labai gerai pristatė esamą situaciją. Turiu pasakyti, kad keturi pranešėjai iš skirtingų komitetų, priklausančių skirtingoms frakcijoms, tikrai gerai bendradarbiauja ir mes stumėmės į priekį. Mes aptarėme jau ne vieną detalų klausimą, galvojame, ką reikėtų ateityje daryti, taigi mes norėtume išklausyti ir kolegų nuomonių, ką jie galvoja apie šį pasiūlymą. Akivaizdu, kad mes turime labai aišku tikslą baigti renkti šį dokumentą iki šių metų pabaigos dėl daugybės jų įvardytų priežasčių. Tačiau mes neturėtume išnaudoti viso mums skirto laiko, kad galėtume parengti tokią piliečių iniciatyvą, kuri tikrai būtų naudinga ir prieinama mūsų piliečiams. Žinoma, mūsų tikslas yra toks ir aš tikiuosi, kad mums pavyks jį pasiekti. Be jokios abejonės, jeigu iškils ginčytinų klausimų, mes turėtume laikytis griežtos parlamento pozicijos juos sprendžiant. Taigi iš esmės mes norime, kad piliečių iniciatyva būtų prieinama ir lengvai suprantama piliečiams. Ir tam pritarė daugybė suinteresuotų pusių. Mes manome, kad turėtų būti paprasta registruoti iniciatyvą ir nebūtina surinkti tiek daug parašų, kad iniciatyva būtų registruota. Užtenka septynių asmenų iš septynių valstybių narių, kad jie suformuotų organizacinį komitetą ir kad prasidėtų darbas su piliečių iniciatyva. Tokį pobūdžio būtų užtikrintas bendradarbiavimas ir bendravimas tarp Europos piliečių. Tie, kurie dalyvavo posėdėje vakar, girdėjo, kad komisaras pabrėžia administracinio patikrinimo svarbą. Svarbu nepastatyti komisijos į sudėtingą padėtį, kai komisija tampa tuo pačiu metu ir teisėjų. Taigi buvo siūlyta įsteigti komitetą arba imtis kitokių iniciatyvų. Ir esmė yra neapsunkinti viso proceso susijusio su piliečių iniciatyva. Mūsų tikslas yra iniciatyvą išlaikyti kaip galima suprantamesnę ir paprastesnę. Kaip kolega sakė, mes norėtume, kad šią iniciatyvą galėtų pasinaudoti kaip galima daugiau piliečių, kad jie galėtų dalyvauti Europos politinėme gyvenime. Taip pat turime suprasti, kad tai yra galimybė piliečiams nustatyti Europos politinę darbo atvarkę. Tai aišku yra labai svarbu bet mes nenorime, kad ši iniciatyva ir su jie susijęs procesas taptų labai sudėtingas. Taigi noriu pakartoti keletą dalykų, kuriuos sakiau ir vakar. Visi keturi pranešėjai sutarė, kad tokia iniciatyva galėtų pasinaudoti visi sulaukę 16 metų amžiaus. Visi e, turintys 16 ir daugiau metų turi galimybę pasirašyti po peticiją. Tokia peticija arba iniciatyva yra politinio pobūdžio veiksmas ir tokia iniciatyva gali naudotis visi nuo 16 metų. Žinoma, mūsų komitete e, galima svarstyti, ar leisti visiems, bet kokio amžiaus piliečiams pasirašyti ir pritarti tokiai iniciatyvai, bet dabar visi keturi pranešėjai sutarė dėl 16 metų amžiaus ribos. Ir mes manome, kad tokia riba turėtų būti vienoda visoms valstybėms narėms. E, kitas dalykas, sudėtingas, ginčytinas klausimas yra susijęs su e, tapatybės kortelės numerio pateikimu. Mes manome, kad tokių duomenų pristatymas atgrasytų piliečius nuo pritarimo iniciatyvoms. Turiu paminėti, kad įkas rengia labai įdomią ataskaitą, kurioje labai aiškiai rodoma, kad e, tokio pobūdžio informacijos pateikimas atgraso piliečius nuo aktyvaus dalyvavimo e, politinėje ir visuomeninėje veikloje. Todėl mes prašome, kad e, tapatybės kortelės numeris nebūtų teikiamas. Mūsų pageidavimas yra aiškus. Mes norėtume, kad nereikėtų pateikti paso numerio arba tapatybės kortelės numerio, kuomet pilietis nori pritarti piliečių iniciatyvai. Dar vienas e, svarbus klausimas yra nustatyti visas įmanomas taisyklės, kaip registruoti iniciatyvą, kaip surinkti milijoną parašų ir nustatyti taisyklės, kuriamis vadovaujantis komisija reaguotų į piliečių iniciatyvą. Taip pat reikia pagalvoti ir kaip parlamentas galėtų sitraukti į šį procesą. Piliečių iniciatyva yra skirta Europos komisijai ir aš norėčiau, kad komisija būtų įpareigota atsakyti į iniciatyvą, remiantis tokiamis pačiamis taisyklėmis, kurios yra taikomos atsakant į Europos parlamento pageidavimus. Terminas yra trys mėnesiai. O vėliau e, komisija per vienerius metus turėtų pateikti teisėkuros projekto pasiūlymą. Taip pat manau, kad mūsų komitetas ir mes visi turėtume pagalvoti apie galimą mūsų dalyvavimą procese. Galbūt nereikia renkti atskiro reglamento arba įgyvendinimo taisyklių šiuo klausimu, bet turėtume pagalvoti, kaip mūsų komitetas pageidautų sudalyvauti procese susijusiame su piliečių iniciatyva. Ačiū. La kolega De Brun. Ačiū, kolega Debrun. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti dviems pranešėjams už dalyvavimą posėdėje ir už pasiūlymo pateikimą. Mane domina jų vardinti klausimai. Iki šiol man atrodė, kad buvo pranešėjai iš tiesų puikiai padirbėjo, tačiau Mane stebina tas e, pirmojo svarstymo metu pasiektas susitarimas, laiko terminai ir dabar vyksta labai daug diskusijų ir atrodo, kad e, egzistuoja labai daug pranešėjų įvairių klausimų atžvilgių. Šešėliniai pranešėjai e, nebando perimti viso pagrindinio darbo. Ir jeigu darbo tvarkė yra numatytas klausimo aptarimas, yra aptariamas šis klausimas. Tačiau negalime tuo pat metu aptarti šio klausimo, kuris yra dar tik tai preliminarios formos ir balsuoti dėl jo. Aš pati asmeniškai galiu sakyti, kad prisidėjau prie e, sprendimo prieimimo pirmojo svarstymo metu ir reikėjo skubiai dirbti, nes reikėjo sutilpti į tam tikrus terminus. Todėl neprieštarauju tam, kad pirmo svarstymo metu būtų priimtas sprendimas. Tačiau turime pasakyti, kad jau dabar piliečiai dalyvauja visame šiame procese, bet galėtų, šis procesas galėtų būti patobulintas. Galime sakyti, kad Lisabono sutartis suteikia mums daug galimybių ir mes galime pasakyti piliečiams, kad jie gali dalyvauti teisėkuros procese. Ir ne tik e, piliečiai, tačiau šešėliniai pranešėjai ir kiti asmenys. Bet labai svarbu, kad e, būtų dokumentai pateikti laiku, kad būtų aišku, apie ką mes kalbame. Na, nebūtina laukti viso to taip ilgai. Pavyzdžiui, vakar šis klausimas buvo aptartas, šiandien vėl šis klausimas aptariamas. Ir man atrodo, kad reikėtų dažniau organizuoti sustikimus su šešėliniais pranešėjais, kurie galėtų pateikti daugiau informacijos iš pagrindinių e, susitikimų, kad galėtų e, pasakyti, kas buvo aptarta, kokios formuluotės buvo, buvo pasiektos. To nebuvo padaryta. Tačiau Ateityje galbūt taip pas, bus padaryta, bet ne pagal tokius numatytus terminus. To negalės e, nei piliečiai, nei aš galėčiau sudalyvauti visame šiame teisėkuros procese. Na, galbūt į visą e, remėjų sąrašą bus rašyta mano pavardė, bet nieko daugiau. Žmonės pasakys, kad, na, mes susipažinome su šiuo klausimu ir mes galime pateikti vieną ar kitą pasiūlymą. Bet kuriuo atveju siūlau, kad viskas, visa medžiaga turėtų būti pateikta pakankamai iš anksto, kad galėčiau susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus. Ir iš tiesų, kai mes kalbame, kad piliečiai, prie, kad ES priartėtų prie piliečių, kad iš tiesų mes priartėtumėm prie piliečių. Taigi, kai ES kalba apie priartėjimą prie piliečių, turi omeny gyventojus. Todėl aš norėčiau, kad iš tiesų visi šie klausimai būtų išanalizuojami kartu su šešėliniais pranešėjais, su koordinu, koordinatoriais. Būtų numatytos e, aiškios procedūros, pagal kurias šešėliniai pranešėjai turėtų pakankamai laiko išaiškinti, kas vyksta su šiuo klausimu ir kad piliečiai galėtų dėti savo indėlį visame šiame procese. Europos parlamente dėje dėje vis labiau yra skubama ir e, nenoriu, kad taip atsitiktų šiame komitete ir su šia iniciatyva. Ačiū. Ačiū, pana, ponas Businaru. Ačiū turiu keletą komentarų. Vakar išklausėme, ką pasakė komisaras. Na ir šiandien išklausėme kolegų pristatytą situaciją, kad yra siekiama kompromisu. Tai greičiausiai vienas svarbiausių mūsų pranešimo dalykų. Jeigu iš tiesų kompromisas bus pasiektas, jeigu visas jo siekimo procesas bus vaisingas, Ir jeigu keturios pagrindinės politinės pa, e, frakcijos prisidės prie šio pranešimo rengimo ir jeigu komisija taip pat nori geros piliečių iniciatyvos, tada iš tiesų galbūt mes pasiek, pasieksime to sėkmingo rezultato dėl to teisės akto, kuri, kuris greitai bus patvirtintas. Dabar dėl laiko terminus, dėl laiko terminų, žinau, kad jie labai griežti. Ir reikia labai griežtai laikytis šių terminų. Ir jeigu mes norime, kad 2011 metais jau ta piliečių iniciatyva funkcionuotų, mes turėtume pagreitinti visą procesą kaip mes galime įtraukti visą tą procesą šešėlinius pranešėjus. Aš pats esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ta galima padaryti dviejopai. Visų pirma, organizuoti horizontales darbo grupės arba panašaus pobūdžio struktūras mūsų politinėse šeimose. Tai yra vienintelis būdas gauti nuolatinę informaciją apie dėrybas, pasiūlymus ir tada mm, galėtumėm parengti mūsų e, gairias politinėms frakcijams dėl turinio. Antra galimybė. Galbūt reikėtų organizuoti neformalius reguliarius susitikimus tarp pagrindinių pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų mūsų peticijų komitete. Tokiu būdu niekas nebus ignoruotas, visi bus informuoti ir galiausiai, jeigu mes sugebėsime e, gauti politinę paramą, tai reiškia, kad e, su, kai bus e, tvirtinamas šis pranešimas, jeigu jam pritars didžioji dalis, tada mes turėsime didesnį svorį derantį su Europos taryba, Europos taryba ir komisija. Tai yra labai svarbi priemonė ta piliečių iniciatyva. Jeigu siekiama, kad piliečiai takotų teisėkuros procesą Europos Sąjungoje. Sveikinu tai, kad pagrindiniai pranešėjai yra įsipareigoję bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir kitais suinteresuotais asmenimis. Galiu tik tai juos paskatinti šiame darbe ir pasakyti, kad galite jūs mumis pasitikėti. Also ich habe drei Bemerkungen. Die erste, wir wollen, wir wollen die Bürgerinitiative. Alle. Mes jar. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, mes visi norime šios Europinės piliečių iniciatyvos. Visi. Nes mūsų darbas yra skirtas piliečiams ir tikrai būtų labai blogai, jei visuomenės akise atro, pasirodytumėm kaip po tokie, kurie kliudo tokioms iniciatyvoms, jas stabdo. Dėl tvarkaraščio, manau, jis yra labai svarbus ir jeigu mes norime laikytis siūloma tvarkaraščio, o būtent to mes ir norime, labai svarbu, kad ir šešėliniai pranešėjai būtų laikomi tarsi tarpininkai ryšiam su frakcijomis, kuomet pranešėjai parengs pranešimo projektą, mes po to dar jį turėsime pristatyti savo frakcijoms ir jas įtikinti, palaikyti tą tekstą. Taigi aš manau, kad labai svarbu bendarbiauti su šešėliniais pranešėjais nuo pat pradžios mm, kolega Boskarų teisingai pasakė, kad E, labai svarbu, kad pagrindiniai pranešėjai dalintųsi mintimis su šešėliniais pranešėjais e, nuo pat pradžio. Kitaip bus tokia situacija, kuomet į plenarinę sesiją nukeliaus ne visiškai subrendęs e, tekstas. Labai raginčiau, taigi palaikyti glaudžius ryšius su mumis dviem šešėliniais pranešėjais, kad būtų sprendžiami visi klausimai. Uh, Dabar dėl dviejų dalykų, kurie mane neramina. Vienas dalykas dėl e, ribos amžiaus, 16 metų, aš sakyčiau, svarbiausia vadovautis piliečių interesais. Aš manau, kad e, galbūt ir geras yra pasiūlymas, kuris pristatytas, svarbiausia būtent tai, kas praktiškai būtų lengviausiai gyvendinama. Uh, jeigu, mm, pavyzdžiui, paaiškės galų gale procedūros pabaigoje, kad yra 30 ar 40 procentų klaidų, dvigubų dvigubo pasirašymo atveju ir, ir taip toliau ir panašiai, tai tuomet bus vis tik tai delikati labai situacija, ką daryti tokiu atveju. Aš už tai galvoju, kad nuo pat pradžio jau reikėtų um, tam tikros um, pagalbos tam tikros tarsi ir priežiūros iš, iš, iš šono, kad būtų galima užtikrinti, jog tikrai visi tie parašai būtų tinkami priimtini per visą procedūrą. Antras dalykas, aišku, visuomet, kokia procedūra tai bebūtų, yra kažkokia tai minimali riba, kažkoks tai slengstis. Ir Pavyzdžiui, tarkime, jeigu jau kažkokio tai parašų rinkimo metu yra visiškai priartėta prie tos ribos, tačiau trūksta vos vos nedaug. Pavyzdžiui, kaip futbole, tarkim, per plauką nepatenka kamolys į vartus. Aš manau, kad jeigu, tarkim, yra kažkokia tai iniciatyva, kuri vos, vos, vos tai dėl kelių, keliolikos parašų neįvykdo to e, kriterijaus, nepasiekia tos ribos, aš manau, vis tik tai nereikėtų jos atmesti, reikėtų užtikrinti galimybę, kad ir to, į tokią iniciatyvą būtų atsižvelgta. Uh, vis tik tai tai yra svar, svarbi piliečių iniciatyva. Taigi, priminčiau dar kartą, koks svarbus yra bendradarbiavimas su šešėliniais pranešiais, kadangi mes visi labai norime, kad ši piliečių iniciatyva būtų gyvendinta. E, Replikarė. Pone Volis, norite sureaguoti? Sprech diesmal vielleicht auf Deutsch. Ähm, vor allen Dingen zu. Dėkuoju. Šį kartą kalbėsiu vokiečių kalbą. Aš visiškai suprantu, ką sakė kolegos. Aš su jumis sutinku, pritariu jums. Jeigu tai, ką pasiūlėme, bus patvirtinta kaip procedūra, tai reikš, kad mes suformuosime tam tikrą ekskluzyvinį klubą, kuriame nelabai dalyvaus Europos parlamentas. Ir aš tokiu atveju būčiau pirmasis, kuris paprieštarautų tokiai idėjai. Tiek Diana Wallis, tiek ir aš kai pradėjome vykdyti šią užduotį, matėme, kad vyko tam tikros ir neviešos diskusijos, bet jos turi būti viešos ir komitetas, ir jūs visi turėtumėte juose dalyvauti. Prieš pateikiant galutinius dėrybų rezultatus, mes turime surinkti visas įmanomas nuomonės iš pranešėjų, iš šešėlinių pranešėjų, iš kitų pusių mes kvietėme šešėlinius pranešėjus iš visų frakcijų ir prašėme jų pristatyti pačius svarbiausius aspektus ir mes ketiname taip dirbti ir toliau, nes tai yra viso parlamento bendras projektas. Taigi mes deramės, diskutuojame ir galiausiai teiksime pasiūlymus. Ir jūsų indėlis taip pat yra laukiamas. Taigi turiu pasakyti, kad su šešėliniais pranešėjais mes susitiksime nuolat ir į juos įsiklausysime. Taigi, jeigu mums nepavyks susitarti pirmo svarstymo metu, turėsime žengti seniai pramintų taku. Bet iš esmės mums reikia pasiekti tokį sutarimą, kad visas parlamentas galėtų pritarti pasiūlymui. Priešingų atveju parlamentas turės diskutuoti ir dėrėtis e, toliau. Aš manau, kad e, pasiekti rezultato galima tik diskutuojant, tik įsipareigojus diskutuoti. Pavyzdžiui, komisaras klausė valstybių narių, kokiu dokumentu reikia, kad patikrinti, ar parašas yra tikras. Taigi kai kurios valstybės narės pristatė visą dokumentų sąrašą, dokumentų, kuriuos reikia patikrinti. Taigi mes klausime, kaip iš tikrųjų atlikti patikrą, kaip patikrinti parašus. Daugelis valstybių pareiškia, kad jos netikrina tų nustatytų dokumentų. Tai dar kartą rodo, kad reikia diskutuoti reikia aptarti ir svarstyti šį klausimą, nes matome, kad e, valstybių narių nuomonės taip pat išsiskiria. Komisija kovo pabaigoje nusprendė dėl savo pasiūlymo projekto, tačiau komisija ir toliau tęsia diskusijas, nagrinėja, kaip būtų galima patobulinti pasiūlymą. Žinoma, reikia pasakyti, kad e, laiko pribojimai yra labai dideli. Į tą turime atsižvelgti ir akivaizdžiai matome, kad komisija dar mato, jog gali būti patobulintas šis pasiūlymas. Taigi tiek šešėliniai pranešėjai, tiek pranešėjai, tiek kiti asmenys gali pasiūlyti padaryti pauzę ir geriau apsvarsyti šitą pasiūlymą. Dabar Europoje yra susiklošusi tokia situacija, kad vyriausybės skirtingose šalise labai skiriasi. Pavyzdžiui, galime pažiūrėti, kas vyksta Vengrijoje ir niekas nežino, kas atsitiks, jeigu mes nukelsime, atidėsime šio projekto svarstymą per nelik ilgam laikui. Turime pasistengti padirbėti kaip galima greičiau ir kaip galima greičiau pasiekti rezultatų, nes tai yra ir mūsų piliečių interesas. Iš tiesų mes įsiklausome į šešėlinių pranešėjų nuomonę. Mes įtraukėme ir tą nuostatą dėl gyventojų, ne piliečių. Taigi, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes esame atviri ir tikrai visuomet esame pasirengę išklausyti jūsų poziciją ir esame pasirengę svarstyti, kaip įtraukti tą poziciją į bendrą pasiūlymą. Ačiū. Kolega Volis, Jūs norite pradžiai pasisakyti, ar geriau suteikime žodį e, kitam kolegui? Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai, bet taip pat noriu padėkoti pranešėjams, nes matau, kad keliami, keliami klausimai, pažiūrėjau, dėl šešiornių pranešėjų aš visiškai sutinku su ponu Hefner. E, tikrai um, pradžioje buvo tam tikrų nedėlių problemų, kadangi um, pirmas tekstas jau buvo kiek į priekį labiau pasistumėjęs palyginti su mūsų, tačiau tikrai mūsų abu pranešėjai labai stengiasi su mumis susitikti, perteikti savo mintis ir tikrai m, mm, tas pirmasis sunkumas, kad e, pirmasis problemas projekto tekstas jau buvo parengtas ir tik mūsų pradėtas renkti jau tas įveikta ir tikrai dialogas dabar e, vyksta ir labai svarbu jį gilinti, artinti mūsų pozicijas. Tai yra mūsų darbo tikslas. Aš esu parengusi nedidelę e, lentą lentelę e, palyginimo abiejų tekstų buvo iš pradžių dideli, dideli tam tikri skirtumai, po truputėlį, po truputėlį tie, tekstai, tie tekstų skirtumai mažinami ir tikrai akivaizdu, jog visi pranešėjai siekia e, tuos tekstus labai suvienodinti, suderinti ir manau, kad Europos parlamentas sugebės parengti bendrą visiems priimtiną tekstą, kad mūsų balsas būtų garsus ir aiškus, kad mūsų pozicija pozicija būtų aiški. Dėl tvarkaraščio m, mm, tikrai tiesa piliečių iniciatyva buvo paskelbta su didžiuliu triukšmu, labai garsiai apie ją buvo kalbėta prieš metus ir matau, kad e, dabar turint omenyje, kad viskas lietai labai juda, yra užtikrinti, kad mūsų pozicija būtų parengta greitai ir kad ji būtų gerai apginta, kaip e, panas Hefner pasakė, taip jau pristatyta mūsų pozicija, vakar e, su panas Šefkovičia aptarėme tuos klausimus, taigi labai svarbu, kad toliau būtų galvojama, dirbama tais klausimais, bet labai svarbu, kad kad iš parlamento būtų pasiūstas aiškus ženklas, kad mes tikrai labai intensyviai dirbam ir labai siekiame tos klausimus išspręsti. Taigi noriu pasveikinti e, visus pranešėjus, tikrai atliekamas puikus darbas ir e, noriu akcentuoti, jog labai svarbu yra laikytis varkarašio ir labai svarbu yra suformuoti bendrą vieninką poziciją. Ačiū. Pane Volis. Nenoriu per daug laiko užrimti. Dėkuoju Jums už tokias pastabas. Pane Diriūnai, noriu pasakyti, kad tikrai, kaip ir Jūs, taip pat man yra ne, nepriimtinas tas kad reikia taip skubėti dėl pirmo, pirmojo svarstymo, kad būtų jau susitarta, bet būtent labai svarbu įtilpti į tą tvarkaraštį, kurį mes esame užsibriežti ir į tą tvarkaraštį dar sudėlioti ir susitikimus su šešėliniais pranešėjais tam, kad tikrai būtumėt pilnai įtraukti į visą procesą. Tikrai, galiu Jūs patikinti, nėra jokio noro jūsų į procesą neįtraukti, kadangi mums reikalinga jūsų parama, mums reikalinga kaip galima platesnė parama bendrai ir aš manau šiuo metu. Turėkime omenyje, įvyko dar tik tai viena diskusija su kitomis institucijomis institucijomis ir jau vakar um, iš panaševkovič jūs tiesiogiai girdėjote, kokia yra pozicija. Tai tikrai uh, Mes tengiamės dirbti kartu su jumis ir kol kas matome tik tai pozityvių ženklų, kad, judėj, kad yra judėjimas mūsų pozicijos kryptimi, kad tikrai stengiamasi susiderinti su parlamentu ir galiu jūs patikinti, jog mes keturi pranešėjai stengsimės užtikrinti, jog mūsų institucija galėtų dirbti efektyviai ir padarysime viską, kas įmanoma ponui Jar noriu vieną dalyką pasakyti. Jisai mm, kėlė klausimą dėl tokių iniciatyvų, kurioms pritrūksta visai, visai nedaug, kad atitiktų reikalavimus. Aš Noriu pasakyti, kad mes nustatinėjame taisyklės dėl tų iniciatyvų panaudojimo ir tos taisyklės turi būti aiškios ir prasmingos. Bet aš visiškai sutinku su jumis, jog turi būti kažkoks atsarginis variantas, tarkim, jeigu vos vos tik tai netitiko reikalavimams kažkokia tai iniciatyva, ką daryti. Iš tikrųjų, reikia kažkur surasti tas veikimo laisvės, to, to, to kažkokio kito varianto, kaip į tą iniciatyvą vis tik tai atsižvelgti. Dėkojame pranešėjams, taip pat e, šešėlėms pranešėjams bei kitiems pasisakysiems. Šis, ši tema yra labai svarbi, labai sulaukime daug pasiūlymų, kurie, mano manimu, verti dėmesio, kad reikėtų užtikrinti didesnį dalyvavimą e, suinteresuotų asmenų įtraukti į šį procesą ir šešėlinius pranešėjus. Buvo pasisakyta ir taip pat dėl tvarkaraščių, kad nereikia skubėti. Taip pat e, suprantami tokie pasisakymai, tačiau pranešėjai teigia, kad reikia vis dėlto paskubėti. Vakar, atsiprašau, bus organizuotas bendras e, klausimas su AFKO komitetu e, šiuo klausimu skatinu jūs dalyvauti šiame sustikime. O dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tiksliau sugrįžkime prie darbo tvarkės 17 punkto. Ir jeigu ponia Merkis yra pasiruošusi, norėčiau, kad e, jai būtų suteiktas žodis, kad ji pristatytų e, vizitą į kampanijos regioną. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju atvykti posėdį. Aš Jums pristatysiu pranešimo išvadas. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mūsų delegacija kampanija apsilankė e, balandžio mėnesio pabaigoje ir nuo to laiko kampanijos regione situacija pasikeitė. Visai neseniai kampanijos regione šiukšlių išvežimo situacija pablogėjo. Tiesiog kartojasi ta pati situacija kaip ir prieš keletą metų, kai buvo tiesiog paskelbta nepaprastoji padėtis. Pastarosiamis dienomis yra organizuojamos demonstracijos, netgi jų metu buvo sužeistųjų. Taigi Tai rodo, kokios yra aktualios šiandienos pranešimo išvadų diskusijos. Tai labai svarbu paminėti, nes galbūt diskusijų metu mes grįžime prie šių klausimų. Dabar, kai dėl e, šio vizito, tai mūsų delegacija sudarė septyni nariai iš peticijų komiteto. Na ir e, ką mes pamatėme? Mes tiesiog, mus domino keturi e, aspektai. Tai yra, ko trūksta? Trūksta integruotų šiukšlių tvarkymo plano. Susitikome su ponu Romano, tai yra, jis yra asmuo atsakingas kampanijos regione už šiukšlių tvarkymą. Ir Ir jis būtent pristatė mums strategiją, kaip turėtų būti tvarkomos šios e, šiukšlės. Iš tiesų, strategija buvo labai ambicinga ir e, mūsų delegacijos nariams liko tik tai paploti. Tačiau iš tiesų labai svarbu, kad visas tas planas bus įgyvendintas. Tai yra esmė. Taigi Trumpai pristatysiu, kas yra tas integruotas šiukšlių tvarkymo planas. Tai yra visų pirma, reikėtų užtikrinti, kad šiukšlės neatsiranda, užtikrinti šiukšlių prevenciją. Ir būtent tai yra aukščiausias lygmuo bet kokioje šiukšlių hierarchijoje. Tačiau tokios šiukšlių hierarchijos nėra kampanijos regione, tačiau esame įsitikinę, kad e, turint gerą planą ir įgyvendinant e, efektyviai šį planą, situacija galėtų būti geresnė. Na, aišku, planas turi būti sudarytas žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, taip pat ir į trumpalaikius tikslus. Uh, Ir taip pat turi būti užtikrinta stebėsena, ar planas yra tinkamai gyvendintas. Be to, plane turi būti numatyta jau užterštų vietovių valymo idėja. Mes apsilankėme kai kuriuose vietovėse, e, kampanijoje regione ir matėme, kad iš tiesų yra tam tikrų vietovių, kurias reikia skubiai išvalyti. Švietimo aspektas, informavimo aspektas, paramos struktūros inform, piliečių informavimas yra labai aktualūs dalykai. Mes pamatėme, kad e, kam, į kampanijos regioną gabenama ilgą laiką jau daug e, namų atliekų. Ir dėl tos priežasties vien pačiam regionui susidoroti su tokiais šiukšlių kiekiais yra labai sudėtinga. Ir tokius namų atliekų srautus į kompaniją iš tiesų reikėtų suspenduoti dar vienas svarbus dalykas, ką mes pastebėjome. Tai yra, ko trūksta. Trūksta sąryšio. Sąryšio tarp valdžios institucijų ir piliečių. Tai yra, trūksta pasitikėjimo. Nėra jokio dialogo tarp piliečių ir valdžios struktūrų. Na, galbūt nuo mūsų vizito situacija pasikeitė, tačiau būtent tokį vaizdą mes pamatėme balandžio pabaigoje turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į tas demokratijas, kurios vyksta dabar, na, iš tiesų šis klausimas turi būti aptartas. Tai yra tas sąryšis tarp valdžios institucijų ir piliečio. Labai svarbu paminėti, kad e, nepaprastoji padėtis buvo paskelbta, tvarkai užtikrinti buvo panaudotos ir karinės e, pajėgos. Delegacija e, mano, kad toks e, karių panaudojimas yra neigiamas dalykas, todėl kad piliečiai negalėjo tiesiog laisvai judėti ir nuvykti į tam tikras zonas. Iš tiesų, toks zonų apsaugojimas neprisideda prie skaidrumo užtikrinimo. Kai dėl išteklių naudojimo šiuo klausimu buvo ilgai diskutuota tarp valdžios institucijų ir mūsų narių. Aišku, reikia skirti pakankamai lėšų. Ta turi padaryti ir nacionalinės, ir Italijos regioninės valdžios institucijos. Komisija yra suspendavusi lėšų skirimą, tačiau jų skirimas visų pirma priklauso nuo kampanijos regiono planų ir e, šio plano įgyvendinimo pradžios. Ir tik tada ketinama vėl e, skirti komisijos lėšas. Mano manimu, tai iš tiesų tinkamas būdas spręsti šią problemą. Toliau turime dar tokį praeities e, paveldą. Tai yra tas e, nepaprastasias m, padėtis, kurias matome, kurių pasiekmes matome ir dabar. Tačiau, kaip jau minėjau, ne, nesant šiukšlių tvarkymo plano, taip pat nesant to dialogo, e, tarp valdžios institucijų ir piliečių ir iškyla būtent neigiamoje šviesoje tas praeities paveldas. Trūksta pasitikėjimo. Ir ne delegacija turi e, nuspręsti, ar yra tinkamai, tinkami veiksmai prisimti. Tačiau vien mes matome, kad prie viso to pasitikėjimo formavimo galėtų prisidėti informavimas, tinkamų duomenų skleidimas tarp gyventojų. Taip pat prieėmė išvados, kad savartynai, e, savartyno atidarimas daromas e, vyksta labai paprastai ir kai yra susidariusios ne paprastos situacijos, tai reikėtų gyvendinti kitas priemonės, o ne tik tai e, statyti naujus savartynus. Kas yra visiškai nepriimtina, kad savartynai yra steigiami nacionaliniuose parkuose. E, pavyzdžiui, Tadzinio regione yra vienas e, savo, savartynas, kuris yra nacionalinio parke ir kuris yra naudojamas iki šiol. Toliau yra dar viena, vienas e, savartynas e, Vitėlio zonoje ir vėlgi tas savartynas yra saugojamoje teritorijoje. Kiek jau girdėjau, e, Berliskonis patvirtino, kad e, gava divitėlio savartynas nebus e, atidarytas funkcionavimui, kaip ir buvo pažadėta mūsų stikimo metu. Tai yra sveikintinas dalykas. Ir e, iš tiesų norėčiau padėkoti e, Italijos e, ministrui pirmininkui ir palinkėti, kad toks pažadas bus įgyvendintas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra pramoninės ir specialiosios atlikos. Mes gavome tik tai vieną peticiją susijusią su pramoninėmis ir specialiosiomis atliekomis ir tai nebuvo mūsų prioritetinis klausimas e, vizito e, kampanijų regione metu. Bet apsilankius Tizinio savartinę gavome informacijos, kad tik tai e, ten laidojamos būtinės atlikos, būtent tame savartinė, kuris yra įsteigtas nacionalinėme parke. Tačiau būdė, apsilankę toje vietoje taip pat supratome, kad ten yra laidojamos ir pramoninės atlikos, kurios ten ir neturėtų būti. Ir iš tiesų yra smerktinas dalykas, kad šiame savartinė laidojamos taip pat ir pramoninės atlikos. Tikimės, kad valdžios institucijos turi numatys griežtas kontrolės priemonės dėl atitinkamų atliekų rūšių laidojimo. Na ir nereikia net sakyti, kad e, Italijos e, provincijos, e, regionės ir kitos valdžios institucijos turi laikytis ES teisės aktų reglamentuojančių atliekas ir savartynus kai dėl mūsų tolesnių veiksmų, taigi ką mes galime padaryti, ką mes e, galime padaryti po mūsų vizito kampanijoje, kokius tolesnius veiksmus mes galime įgyveninti. Na, jau mes e, paraginome tiek vyriausybę, tiek vietos valdžios institucijas parengti ir įgyvendinti tinkamą atliekų tvarkymo planą, kuris atitiktų ES teisės aktus. Taip pat kreipiamės į Europos komisiją, kad ji būtent e, padėtų Italijoje, Italijai laikytis ES teisės aktų, nes atrodo, kad pati kampanija, jos regionas e, savarankiškai to negali padaryti, jai reikia, tam regionui reikia paramos. Na, matome, kad e, kampanijos regiono šiukšlių tvarkymo aspektas yra aktualus ir mes, kaip peticijų komitetas, turime stebėti situaciją, turime aktyviai dalyvauti procese. Negalime tiesiog pro pirštų žvelgti į peticiją, peticijas, kurios yra teikiamos šiuo klausimu. Manome, kad 2011-2012 metais mes galėtumėm organizuoti panašų vizitą į šį regioną ir pažiūrėti, kaip pasikeitė situacija. Taigi tiek būtų komentarų, kuriuos parengė delegacijos nariai. O asmeni, asmeniškai norėčiau kreiptis į peticijų komitetą, kad e, šis klausimas taip pat būtų e, iškeltas ir aplinkosaugos komitete ir būtų aptartas ne tik kampanijos regionas. Yra labai daug e, regionų Europos Sąjungoje, kurie, kuriems trūksta lėšų ar žinių kad būtų įgyvendinti geri atliekų tvarkymo planai. Tad tiesiog norėčiau, kad būtų pritarta mano rekomendacijai e, ir iškelti šį klausimą Europos, atsiprašau, e, aplinkos saugos komitete. Šis klausimas taip pat turėtų būti iškeltas ir plenarinėme posėdėje. E, verta suteikti paramą regionams, kurie susiduria su problemomis. Pabaigai norėčiau padėkoti mano kolegoms, kurie dalyvavo šioje delegacijos darbe. Ir taip pat norėčiau padėkoti darbuotojams už jų svarbų darbą. Turiu pasakyti, kad šis vizitas buvo labai puikus. Ir aišku, svarbiausia yra tie piliečiai, kurie parengė e, peticiją kurie padėjo mums taip pat ir parengti galutinę ataskaitą. Turiu pasakyti, kad iš tiesų e, matėme, kad e, vietos valdžios institucijos nori bendradarbiauti. Tikiuosi, kad jis, e, toks bendradarbiavimas, vaisingas bendradarbiavimas išliks ir ateityje. Ačiū. Ačiū kolegai Merkis. Dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, ponui Manganaro. Buongiorno, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju aplinkosaugos generalinį direktoratą ir norėčiau pateikti naujausią informaciją dėl pažeidimų procedūros susijusios su e, šiukšlių tvarkymu kampanijoje. Na, kaip e, buvo pasakyta anksčiau, buvo priimtas e, sprendimas komisijos pradėti pažeidimo procedūrą. Po to buvo išsiųstas laiškas Italijos valdžios institucijoms, ką jį ketina toliau daryti. Pastoriosios mums pateikė dokumentą e, birželio mėnesį ir e, mūsų tarnybos jį įvertino ir e, Liepos mėnesį buvo organizuotas sustikimas su Italijos valdžios institucijoms jo metu buvo aptartas e, pastarasis dokumentas. Mes, uždarėm, mes paprašėme, kad Italijos e, valdžios institucijams pateiktų mums papildomą informaciją. E, tas pirmasis dokumentas mūsų netenkino, nes ten nebuvo pateiktas tvarkaraštis, detalus veiksmų tvar, tvarkaraštis. Taigi komisija paprašė, kad būtų pateikti konkretus terminai ir kad būtų nurodytos datos. Pavyzdžiui, kai yra numatoma tam tikra struktūrų statyba, kada visa tai bus įgyvendinta. Uh, Italijos valdžios institucijos patvirtino e, savo planus patvirtinti e, kampanijos regionui šiukšlių tvarkymo planą, tai padaryti iki šių metų pabaigos. Aišku, komisija paprašė, kad, e, kad ji gautų, kuo galima greičiau, tokį plano projektą, kad galėtų jį įvertinti. Komisijos tarnybos pareiškė, kad įvertinant E, šiukšlių tvarkymo planą, kampanijos regione buvo orientuojamasi į vairius aspektus, bet svarbiausia į tai, kad šis planas būtų integruotas ir kad numatytų e, šiukšlių surinkimą, perdirbimą ir jų šalinimą. Šiame plane konkrečiai turi būti e, kalbama apie ekobeilą ekologinius paketus, tai yra tas istorinės atliekas. E, kurios e, ilgą laiką buvo laidojamos kampanijos e, regione. Komisijai svarbu, kad būtent tokios istorinės atliekos būtų ša, pašalintos, panaik, sunaikintos, kuo galima greičiau. Komisija taip pat e, pareiškė, kad kampanijos regione buvo anksčiau patvirtinti šiukšlių tvarkymo planai, tačiau patys savaime Jie buvo patvirtinti, bet niekada nebuvo įgyvendinti. Todėl komisija kreipėsi į kampanijos regioną, kad būtų ne tik pristatytas šiukšlių tvarkymo planas, bet ir projektai, kai bus įgyvendinti konkretus veiksmai, nurodant išlaidas e, lėšas, kurios bus skirtos e, šiam projektui įgyvendinti. E, kai šis planas yra patvirtinamas, komisija teigia, kad bus atlikta studija. Taigi, kai komisija gaus regioninį šiukšlių tvarkymo planą, jį leis įvertinti išorės ekspertams kad e, mes galėtumėm geriau įsivaizduoti, kaip bus administruojamas tas šiukšlių tvarkymo ciklas. Be to mes paprašėme e, Italijos valdžios institucijų e, atidaryti internetinę svetainę kurioje būtų paskelbta apie tokį šiukšlių tvarkymo planą ir būtų pateikiama naujausia informacija, kad komisija ir piliečiai galėtų stebėti, kaip yra įgyvendinamas tas šiukšlių tvarkymo planas. Nes dėl ko baiminasi komisija. Baiminasi dėl to, kad anksčiau buvo patvirtinti regioniniai šiuklių tvarkymo planai, tačiau jie nebuvo tinkamai įgyvendinti. Ir būtent e, dėl tos e, priežasties e, kilo šiukšlių krize kampanijos regione 2007-2008 metais. Komisija paprašė, kad tokia informacija uh, kad, atsiprašau, Italijos valdžios institutas pateiktų daugiau informacijos be to pirmojo parengto dokumento, kad informacija būt, gautų, ko galima greičiau, aplinkosaugos generalinis direktoratas. Deja, kol kas mes jos, šios naujausios informacijos negavome, bet kai tik tai gausime, kruopšiai ją išanalizuosime, kad galėtumėm padėti Italijos valdžios institucijoms. Tai yra įprastinė praktika, yra taikomos e, tokios procedūros e, pažeidimų procedūroje, taigi jokių išimčių yra nedaroma, siekiame užtikrinti dialogą ir įspręsti problemą efektyviau, ko galima efektyviau. Todėl komisija iš tiesų ištiesė ranką nacionalinėms valdžios institucijoms ir su jomis bendradarbiauja tiek su kampanijas regiono valdžios institucijoms, tiek su e, nacionalinėmis valdžios institucijomis. Ponas Jaran prašo žodžio, tuo tarpu kolegos e, Kocolinė prašo žodžio dėl to, kad nori išeiti iš posėdžių salės. Gal galime jums pradžiai suteikti žodį? Kalbėkite trumpai. Rinunciate l'intervento? Nebenorite kalbėti, panas Kocolino. Komisija pateikė labai svarbę informaciją ir norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, e, taip pat ir delegacijai. Na ir e, matoma, kad susidaro nauja nepaprastoji padėtis e, kampanijoje. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas nenukreiptų savo žvilgsnio nuo to, kas ten vyksta. Per artimiausias valandas iš tiesų e, apsispręs, artimiausios valandos nuspręs daugą. Dėl to, kai bus naudojami e, savartynai, ar bus atidarytas naujas savartynas ir tai, ką mes išgirdome šiandien, tai aš manau, kad e, visa tai yra svarbu. Labai svarbu, kad būtų parengtas regioninis šiukšlių tvarkymo planas, kad tai būtų daroma e, tinkamais terminais, kad e, visa tai būtų daroma skaidriai, kad būtų užtikrintas viet, vietos gyventojų dalyvavimas sprendimo prieimime. Taip pat, kad būtų užtikrintas ekonominis tvarumas, nes kaip visada atsitinka, kai sukūriamas kažkoks inovatyvus planas, visada susidurėma su finansavimo problemomis. Todėl, mano manimu, labai svarbios tos išvados, kurios yra pasiektos. Labai svarbu, kad tiek mūsų komitetas, tiek aplinkosaugos komitetas užsiimtų šiuo klausimu ir neapsiribotų ne tik tai kampanijos regionu, tačiau pradedant nuo šio regiono e, pradėtų e, domėtis ir kitais e, pavyzdžiais. Kitose ES vietose, nes kampanijos regiono klausimas yra aktualus visai ES. Dabar norėčiau steikti žodį kolegai Jar. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti tiems, kurie suorganizavo mūsų delegacijos apsilankymą Italijoje, visiems komiteto nariams ir sekretariato darbuotojams. Iš tiesų, tas vizitas parodė, kasgi realiai vyksta tame regione. Ir iš tiesų buvo labai įdomu pamatyti tiek daug um, svarbių dalykų toje vietovėje. Aš pats bent jau susitelkiau į tris pagrindinės problemas. Pirmoji pagrindinė, mano manimo, problema yra susijusi su urban, urbaninių atliekų tvarkymo programa. Antroji liečia pramoninės atliekas. ir dar yra problemų susijusių su terminais. Priešingai nei Vokietijoje, jeigu galėtume bendradarbiauti su kompanijos regiono institucijomis ir komisija ir tokiu būdu pasitikslinti dėl teisinių procedūrų, tai būtų gerai. Reikėtų pirmiausia išsiaiškinti, teisinių procedūrų aspektus, kurie yra taikomi skelbiant nepaprastąją padėtį. Todėl turėtume užtikrinti, kad vyktų skaidrus dialogas su valdžios institucijomis ir komisija. Visas procesas turi būti kuo skaidresnis ir turime pasirūpinti, kad būtų pateikti visi duomenys, kurių šiuo metu neturime. Taigi to vizito metu mes galėjome pasikeisti duomenimis ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Kitas klausimas, į kurį galėtų atsakyti ir komisija, yra susijęs su tvarumu. Tvarumo užtikrinimas gali uh, būti susijęs su lėšų skirimu. Taigi norėčiau sužinoti, ką apie tai mano komisija ir ar komisija mano, kad galiausiai bus parengti konkretūs projektai. mes galėtume taikyti skubos procedūrą ir padėti situacijai susitvarkyti regione. Mes manome, matome, kad savartynai teritorijoje yra užpildyti. Naujoji įranga dar nėra įdėkta ir paruošta. Ir senosios aikštelės negali būti sutvarkytos saugiai. Jos negali būti naudojamos pakartotinai, nes tokiu būdu bus pažeidžiami aplinkosaugos teisės aktų reikalavimai. Taigi kyla klausimas dėl e, deginimo įrenginių ir dėl to, ar būtų galima paskirti papildomų lėšų, kad tokie deginimo įrenginiai galėtų pradėti dirbti anksčiau laiko. Taigi daugelis e, atliekų įrenginių jau yra perpildyti. Ir jeigu tokia situacija tęsis ir toliau, mes susidursime su dar viena, kur kas um, pavojingesnė katastrofa. Taigi klausiu komisijos, ar yra numatyta pakopinė procedūra, kurią vadovautumėmės ir galėtume kaip galima greičiau rasti sprendimą šiai problemai spręsti. Ačiū. Pirmininkė, dabar pane Aukiam. Dėkoju. Sutinku su kolegomis. Dėkoju jiems už gerą bendradarbiavimą. Noriu pabrėžti keletą dalykų. Pirmiausia, ta nepaprastoji padėtis. Mes klausime, jeigu jūs naudojate tam tikrus įrenginius, ar tas jų panaudojimas yra teisėtas, vadovantis uh, Italijos teisės aktais. Mes e, lankėmėms Italijoje, konkrečiose zonose, žiūrėjome, kaip veikia renginiai. Ir zona labai graži, tačiau pasirodė, kad joje įsteigtas ir savartynas. Ir dabar mes matome, kad nepaisomos piliečių teisės. Todėl ateityje turėtume gerbti piliečius. Aišku, ne mes tą turime daryti. Bet matome, kokių veiksmų imasi valdžios institucijos su demonstrantais. Gali kilti, aišku, įvairių įtampų ir ar galima traukti baudžiamojo atsakomybę tuos, kurie protestuoja prieš tokius veiksmus, tai yra prieš ES teisę ir vertybės. Dar vienas dalykas. Komisija turiu pasakyti. Jeigu yra parengtas planas ir jis nėra aiškus arba nėra vykdomas, tai jį būtina patobulinti. Žinoma, kaip turi atrodyti planai ir kaip jie turi būti vykdomi. Dažnai planai netitinka realios e, situacijos. Ačeroje mes taip pat lankėmės, matėme tą įrenginį. Jie, dirbantis Ačeros įrenginyje, darbuotojai mums e, kalbėjo apie daniškąjį pavyzdį. Bet e, jeigu turime elektroninės atlank, atliekas, cheminės atliekas. Ir jeigu negalime vėliau panaudoti pelenų, kaip išvalyti tuos pelenus, kaip juos vėliau perdirbti. Ir jeigu mes kalbame apie pavojingas atliekas, tai situacija yra sudėtinga, nes kelia, kyla grėsmė naujai katastrofai. Taigi tokio įrenginio funkcionavimas yra labai sudėtingas, jeigu nėra užtikrinama kontrolė, nuolatinis darbas, tai kyla labai daug problemų dėl emisijų ir apskritai tokia situacija yra gazdinanti. Kitas dalykas - karinių pajėgų įvedimas teritorijai apsaugoti ir piliečių neįleidimas į teritoriją. Tai yra labai blogai. Žinoma, visoje Europoje kyla problemų su atliekomis. Bet atliekų problemų negalima spręsti be piliečių paramos. Turime paisyti piliečių. Ir valdžios įstaigos turi gerbti piliečius. Tai yra labai svarbu ir ateičiai, ir aš raginčiau komisiją labai atidžiai stebėti šį aspektą ir to nepamiršti. kolegai Jarui galėčiau pasakyti, kad mes ne, nežiūrėjome į pramoninių atliekų tvarkymą, bet aš įsivaizduoju, kad didžiaus, daugiausia problemų ir kelia stambioji pramonė. Kamora dažnai žudydama ir vykdama kitus nusikaltimus rūpinasi infrastruktūros klausimus, bet mes iš tikrųjų nežinome, kaip yra. Todėl turime stebėti ir kas, kas vyksta tose pramoninių atliekų tvarkymo teritorijose. Nes e, labai dažnai iš tų kabutėse infrastruktūrinių įmonių atliekos yra gabenamos į savartynus. Taigi į tą klausimą taip pat e, turime atsižvelgti. Ačiū. Thank you very much. Thank you very much. Kolega Debrun. Dėkoju, ponia Merkis, už labai aišku pranešimą, už labai aiškę delegacijos ataskaitą. Šiandien labai įdomios diskusijos vyko komitete šiuo labai daug nerimo keliančių klausimų. Taigi situacija buvo tikrai netoleruotina, labai baisi, dabar jinai šiek tiek pagerėjo, tačiau tai dar nereiškia, kad situacija yra priimtina ir gera. Turime atsižvelgti į šios dienos situaciją. Žinau, kad laiko turime labai nedaug, todėl aš kelsiu keletą klausimų. Pone Merkis sakė, kad sunku rinkti informaciją, stringa dialogas tarp piliečių ir valdžios, ar ji būtų pasirengusi parengti žodinį pakeitimą pono Tomasito e, nuomonę piliečiai neturi galimybės gauti skaidrios informacijos. Taip pat piliečiai nėra įtraukiami, kuomet yra vertinama aplinkosaugos rizika bei rizika kylanti gyventojų sveikatai, kuomet funkcionuoja atšeros deginimo įrenginys. Taigi, norėčiau paklausti ponios Merkis, ar ji galėtų pritarti tokiam pakeitimui. Pone Merkis. Na, norėčiau sužinoti kitų delegacijos narių nuomonę, kai dėl manęs pačios, tai jūs pacitavote mero žodžius ir aš neprieštaraučiau tokio pakeitimo patvirtinimui. Tam problema proceduralė, kolega Merkis. Pone Merkis, kilo problema dėl procedūrinių dalykų. Na, mano manimu, toks pakeitimas, sako pana Merkės, yra priimtina. L'emendamento orale poi. Na, jeigu mes jau kalbame apie žodinį pakeitimą, tai jis turi būti pristatytas, o komiteto nariai turi pasakyti, ar jiems yra primtinas toks žodinis pakeitimas. O tada jau pati pranešėja turi pasakyti, ar yra priimtinas jai žodinis pranešimas. Tokia procedūra turi būti taikoma. Nežinau, kiek narių reikia, kad būtų pritarta tokiam žodiniui pakeitimui. Mes pasitikslinsime su sekretoriumi dėl šių dalykų, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui, kad jis sureaguotų. Atsiprašau, gal tik dar galėčiau e, užbaigti kitus momentus, pristatinėti 20 sekundžių. Prego, kolega Dubin. Prašome, prašome. Thank you very much. There was just one... Labai ačiū. Porą dar dalykų norėjau tik iškelti. Ne vienas iš jų nėra dėl teksto dėl to, ką ponė Merkis sakė, dėl to, kad situacija neužbaigta, dar kad mes norime tolesnės informacijos ir taip toliau. Šios nos peticijos dar turi būti toliau laikomos neužbaigtos, kol mes toliau analizuojame tos klausimus. Ir kitas dalykas, aš kėliau šį klausimą komisijai ir man buvo pasakyta, kad jau yra planų kad kampanijos regionas e, dalyvautų ir gal 355 milijonus eurų sumokėtų ir nupirktų e, tą deginimo įmonę, panaudojant ir es pinigus, čia iškiltų tam tikrų sunkumų, mano manimu, ir aš norėčiau pasitikslinti, ar tikrai taip yra, ar, tai, ar būtų galima tai padaryti ir kaip tai atitiktų uh, atliekų tvarkymo pagrindų direktyvos reikalavimams. Mes jau praeitą kartą dėl to daug kalbėjome. Grazie, konkluso kolega. Allora, rido... Kolega jau baigė tą kalbėti. Tada suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū. Jeigu aš tinkamai supratau e, pono Jar klausimą, tai jį domina pavojus, kad e, rengiant naująjį šiukšlių tvarkymo planą kampanijos regione, tuo pat metu bus įgyvendinti kiti projektai, kurie tik tai dar e, paskatins tos nepaprastosios padėties atsiradimą kaip 2007 metais. Na, iš šios perspektyvos tai Europos komisija e, reikalauja, kad e, valdžios institu, e, vietos valdžios institucijos tinkamai pradėtų kuo greičiau gyvendinti tą šiukšlių tvarkymo planą. Tuo tarpu atitinkamų deginimo įrenginių e, instaliavimas, tai neverta laukti, kol bus patvirtintas naujas regionės šiukšlių tvarkymo planas ir tik tada pradėti instaliuoti jau numatytus e, deginimo įrenginius. Dėl ko? Todėl, kad mes esame atlikę paskaičiavimus, kiek dar gali talpinti atliekų esami savartinai kampanijos regione. Duomenys nėra labai konkretus, bet atrodo, kad na, savartynuose bus galima laidoti atliekas 2-2,5 metų. Per tą laiką turės būti instaliuoti įrenginiai, kurie užtikrintų, kad būtų, bus išvengta e, tos situacijos kaip 2007 metais. Kai dėl šiukšlių hierarchijos klausimo, tai naujame šiukšlių tvarkymo plane e, Italijos valdžios institucijos prisėmė įsipareigojimą patvirtinti tą planą atsižvelgiant į šiukšlių hierarchijos idėją. Taigi kampanijos regionas pasiū, pa, e, pateiks pasiūlymą dėl šio plano komisijai ir pastaroji jį įvertins. Įvertinus komisija prims sprendimą, ar reikia atšaldyti Europos komisijos skiriamas lėšas. Taigi, įvertinant regi e, kampanijos regiono šiukšlių tvarkymo planą, komisija taip pat atsižvelgs ir į šiukšlių hierarchiją. Anksčiau pasakiau, kad e, komisija prašė Italijos valdžios institucijų sukurti internetinę svetainę. Joje bus e, paskelbtas tas šiukšlių tvarkymo planas. Ten taip pat turės būti pateikta naujausia informacija apie plano įgyvendinimą. Iš šios perspektyvos jau matome teigiamų žingsnių, kurių ėmėsi regioninės valdžios institucijos, nes, pavyzdžiui, e, oficialiame kampanijos regiono internetinės svetainėje rūpjūčio pabaigoje buvo paskelbtas dokumentas, kuris nėra oficialus šiukšlių tvarkymo planas, tačiau tai yra dokumentas, kuris e, e, toks yra neoficialus. Jis buvo skirtas viešosioms diskusijoms, jos galėjo trukti 45 dienas, per kurias galėjo piliečiai pateikti savo nuomonę. Tame dokumente buvo pateiktos tokios bendros idėjos, bet sveikintinas dalykas, kad būtent pasirinktas konsultavimosi kelias ir piliečių informavimo kelias. Ačiū. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Gracio il rappresentant. Dėkojame komisijos atstovui. Mes e, dar sprendžiame e, tą klausimą, kurį, kuris kilo kolegijai Debrun. Ir jeigu daugiau pasisakyti norinčių nėra, norėčiau pateikti informacijos. Man atrodo, kad e, pranešimas, kurią, e, kurį parengė ponia Merkis, iš tiesų yra kruopštaus darbo rezultatas. Prisidedant prie jo daugeliu asmenų ir iš tiesų džiaugiuosi e, tuo, kad parlamente kolegos domisi klausimu, kuris aktualus ir man kaip Italijai. Ir dėl tos priežasties aš ir aktyviai, ir pasyviai stebiu e, situaciją tame regione, nes iš, iš dalies aš esu pilietė, kuri esu kilus iš to regiono, todėl man aktualios ir to regiono problemos. Dabar, ką galėtumėm daryti? su šiuo pranešimu. Šiame pranešime pradžioje, man atrodo, prieš pristatant šį pranešimą, kolegė Merkės pristatė, kokia yra dabartinė situacija. Tai yra, ko, kad šiuo metu vyksta demonstracijos ir norėčiau sukonkretinti. Negalima sakyti, kad situacija pablogėjo Na, balandžio mėnesį mūsų matyta situacija gali būti apibūdinta kaip netenkinama. Mes organizavome įvairius sustikimus ir supratome, kad e, situacija kol kas e, jos pakeisti negalima e, skubiai todėl kad e, šiukšlių šalinimo e, procesas yra labai sudėtingas ir prieš tai reikia atlikti labai didžiulį biurokratinį darbą, tai yra parengti e, visokius planus ir to negalima padaryti per vieną naktį. Taigi galiu tik tai pritarti tam, ką pasakė komisijos narys, kad tai ta nepaprastoji padėtis, kuri dabar susidarė kampanijos regione, susidarė konkrečiai Neapolio mieste. Ir dabar norėčiau pateikti Jums e, naujausią informaciją, vėliau galėsiu Jums pateikti Jums e, ją raštu. Na, konkrečiai problema yra susijusi su Neapolio miestu E, nes nėra e, skiriamos lėšos šiukšlėms surinkti Neapolio mieste. Na ir įsivaizduokite, kokia yra didžiulė problema. Šiukšlės valiojasi gatvėse. Dėl tos priežasties tai sukilo visuomenės nepasitenkinimo, kuris išplito ir į kitus e, regionus. Ir kaip kolegos pasakė, dabar jau žmonės praėjus daugeliui metų vis dar gyvena E, baimės nuotaikomis ir dėl tos priežasties atsiradus pirmiesiams e, nepaprastosios e, padėties signalams sukyla stato kažkokias, kažkokius barjerus, ne tik tai fizinius, bet ir kitokius, kurie užkirstų kelią situacijos blogėjimui. Taigi Neapolis ir Kazerta paprašė, kad būtų pratestas 26 e, teisės aktas patvirtintas 2010 metams. Kiti regionai patvirtino e, šiukšlių tvarkymo planus, kaip numatyta tinkamai. Tačiau būtent kilo problemų dėl Neapolio ir Kazernos provincijų dėl tos priežasties, kad e, ten e, šiukšlių surinkimo procesas yra sudėtingesnis, nes tą visą procesą administruoja vienas konsorciumas. Taip pat kilo problemų dėl e, darbuotojų atlyginimų, kurie yra nemokami. Ir būtent dabar e, Romoje yra sprendžiamas klausimas dėl e, lėšų skirimo iš e, Romos, kad būtent būtų sumokėta darbuotojams ir kad jie vėl pradėtų surinkinėti šiukšlės. Na, situacija panaši, kaip galima ją prilyginti santykiams su ES, komisija ir Italijos valdžios institucijoms, kurios jeigu ką nors blogai padaro, komisija tiesiog e, suspenduoja lėšų skirimą. Taigi tikimės iš tiesų, kad Roma e, atnaujins lėšų srautus ir tai išspręs problem, e, šiukšlių tvarkymo problemas. Pone Merkis reiškia kad Berlusconis e, pare, e, pateikė savo nuomonę dėl antrojo e, savartino atidarimo Tersino teritorijoje. Ir visi parlamento nariai delegacijoje laukia, kol bus išrinktas naujasis regiono pirmininkas, kuris kur, nuo kurio būtent pozicijos priklausys, ar bus atidarytas naujas savartynas ar ne. Tačiau jau šiandien sužinojame, kad naujojo savartyno nebus. Toliau dėl naujosios strategijos kurioje buvo numatoma, kaip turės būti tvarkomos būtinės atliekos per artimiausius tris mėnesius. Ir dabar jau girdėjome, kad e, iš komisijos, kad e, per kitą savaitę ji turės e, gauti tikrąjį šiukšlių tvarkymo planą. Trys iš penkių provincijų jau pristatė savo provincijų planus, dvi iš jų tęsia diskusijas. Kaip ir girdėjome, E, kai kurie šiukšlių tvarkymo planai jau yra patvirtinti ir pris, bus pristatyti e, komisija kitą savaitę. Toliau dėl e, dirbožėmių gerinimo, dėl oro kokybės gerinimo, vandens kokybės gerinimo. Šie planai kol kas nėra patvirtinti, bet bus pristatyti komisijai. Ir kaip e, buvo pasakyta, siekiama įgyvendinti visus šiuos e, planus iki 2010 metų pabaigos. Dabar dėl, ne, e, dėl, dėl ypatingosios padėties. Aš dabar skaitau svarstymo protokolus. yra paskelbta netidėliotina padėtis, bet e, tikimės, kad problemos, kurios e, sukėlė tą nepriklau, nep, nepaprastąją padėtį, bus išspręstos 2011 metais. E, daug atvejų buvo aptarta galimybė dėrėtis su vietos valdžios institucijomis, kad jos praplėstų egzistuojančius e, savartynus ir kad tokiu būdu būtų praplėstas jų potencialas. Iki būtų galima pradėti naudoti įvairi, įvairius deginimo įrenginius. Dabar norėčiau paminėti štai ką jau yra dėl vieno deginimo įrenginio sprendimas yra priimtas. Visą tai dera su e, Neapolio, pat, Neapolio miesto patvirtintų e, planu dėl dirbožėmio kokybės gerinimo ir dabar pradėtas jau viešųjų pirkimo procesas Salerno provincija iš tiesų susikirto e, provincijos ir komunos valdžios institucijos ir vakar buvo pasiektas e, sustarimas tarp dviejų valdžios institucijų dėl e, viešojo konkurso skelbimo ir dabar jau bus pradėtas antrasis konkurso procesas. Kai dėl kompostavimo įrenginių Salerno provincijoje jau procedūros viskos yra baigtos, problemos kyla tik dėl finansinių aspektų. Manoma, kad tie įrenginiai galėtų būti paleisti kitų metų e, viduryje. Visi šie įrenginiai galėtų e, apdoroti 8 tonas atliekų. Dabartinis pristatytas planas, apie jį daugiau informacijos negaliu pateikti, tačiau neformaliais kanalais galėčiau pateikti visus, visas šias visus, visą šią informaciją, bet, bet kuriuo atveju tuose planuose yra atsižvelgiama įvairius kriterijus dėl apdorojimo, dėl šalimo ir taip toliau, kad galiausiai būtų e, pašalinto, pašalintos atliekos e, deginimo įrenginiais. Aišku, sunku e, užtikrinti dialogą su visais piliečiais, netgi mm, mums, to, mums tai sunku padaryti. Kai galima piliečius įtraukti, e, į procesą, tai ir yra daroma. Ir aišku, tie, kurie negalėjo dalyvauti visame šiame procese, yra nepatenkinti, bet turiu pasakyti, kad visas šis e, klausimas yra e, sprendžiamas jau du e, metus ir įvairios valdžios institucijos teigia, kad dialogas yra vystomasis. vystomas. Yra internetinė svetainė, kurioje, kuria, kurioje yra skelbiami teisės aktai ir su jais gali susipažinti piliečiai. Be to yra organizuojami įvairūs klausimai, kuriuose gali dalyvauti ir piliečiai. Tokiu būtų yra užtikrinama demokratinis atstovaujamas ir taip toliau. Taigi, man atrodė svarbu pateikti šią informaciją, E, parodant, kad e, na, iš dalies mes galbūt neturime to sprendimo rakto, jo neturi nei parlamentas, nei komisija, tačiau bent jau iš dalies prisidėjome prie e, sprendimo paieškos, kad e, greičiau būtų jis surastas, nes, kaip pasakė ponas Romano, iš tiesų daug veiksmų pradėjo gyvendinti ankstesnė e, regiono administracija. Tai yra, kad būtų parengti e, planai ir kuriuos dabar gali įvertinti Europos komisija. Tuo pat metu reikėtų pasakyti, kad regiono e, valdžios institucijos įvertino, kaip buvo panaudotos lėšos šiems planams įgyvendinti 2006 ir 2007 metams. Na, o 2000 o laikotarpiu iki 13 metų ketinama skirti 359 milijonus eurų. Tai yra tiems šiukšlių tvarkymo planams įgyvendinti. Ir tikimės, kad iš tiesų, kaip ir sakė kolega Jar, Gal šie pinigai leis įgyvendinti efektyviai numatytus e, projektus ir tada kuo greičiau e, bus įgyvendinti planai, kad piliečiai galėtų jausti realią jų vertę, jų rezultatus. Ačiū. Allora, eh, per l'emendamento, eh, for the oral amendment? She's, she's withdrawn it. Allora, eh, mi dicono gli uffici che per la richiesta dell'emendamento orale... Man ką tik pasakė, kad ponė Debrun atsijėmė žodinį pakeitimą, nes pastebėjo, kad toks pakeitimas, tokia formuluotė yra pateikta pranešime. Ar tiesa? Debrun. Ne, aš atsėmiau tokį pakeitimą dėl to, kad man pasakė, kad tai sukels labai daug papildomų administracinių problemų. Dėl to aš tokį pakeitimą ir atsimu. Kągi, mane ne, ne visai teisingai informavo tuomet. bet jūsų prašymas bus įtrauktas į posėdžio protokolą. Ar galėčiau dabar jūsų paprašyti patvirtinti šį darbo dokumentą? Tai dar nėra oficialus balsavimas. Taigi klausiu, ar būtų balsuojančių prieš šį pranešimą? Aš susilaikau. mes turime ponios Merkis pasiūlymą teikti rekomendaciją aplinkos saugos komitetui, kad pastarasis komitetas parengtų rezoliuciją įvairiais su aplinkos apsauga susijusiais klausimais. Jūs norite, kad klausimas būtų svarstamas ir plenarinėje sesijoje, bent jau aš taip suprantu, ar ne? Taigi kaip dėl rekomendacijos aplinkosaugos komitetui? Kokia yra komiteto nuomonė? Atrodo, kad visi tam pritarėte. Taigi mes tokią rekomendaciją perduosime aplinkos, aplinkos apsaugos komitetui. Manau, kad e, daugiau nebeturime ką pridurti, svarstydami šį darbo atvirkės punktą. Pone Merkis, prašom. Pirmininkė, Ar aš teisingai suprantu, mes per aplinkos apsaugos komitetą e, kartu su aplinkos saugos komitetu perėsime prie plenarinio posėdžio, kur išsameu aptarnėsime šį klausimą. Taip? Pirmininkė. Taip. Mes paprašysime aplinkosaugos komiteto, kad jis parengtų rezoliuciją, kuri bus svarstoma uh, plenarinėme posėdėje. Ir mes, kaip peticijų komitetas, turbūt turėsime renkti nuomonę. Ponas Jar. Taip. Turi būti įtrauktas ne tik peticijų komitetas į visą šį reikalą, bet ir aplinkosaugos komitetas. Nes būtent aplinkos apsaugos klausimai čia yra svarbiausia. Ir manau, kad aplinkosaugos komitetas parengs dokumentą, tokia būtų pati tinkamiausia procedūrinė tvarka įtraukti į procesą aplinkosaugos komitetą. Prossimo gruppo dei coordinatori, magari inviteremo. Taip, galbūt kitą kartą koordinatoriai galėtų aptarti šį klausimą ir mes įtrauktume ir ponę Merkis į procesą. Ponė Merkis koordinatoriams galėtų pateikti daugiau informacijos ir būtų apsispręsta dėl procedūros. Ačiū. O dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Mi suggerisce eh, David Lowe di proporvi un'inversione. David Lowe siūlo pakeisti darbo atvarkės klausimus vietomis Turime 21 darbo atvarkės punktą ir turime peticijos autoriaus, autorių, kuris lankosi mūsų komitete. Kitos peticijos, tai yra 19 ir 20 darbo atvarkės punktai, juos galima būtų svarsyti vėliau, nes peticijos autorių kol kas nėra. Jeigu sutinkate, tuomet pereikime iš karto prie peticijos 417, ji buvo pateikta 2009 metais ir dabar žodį suteiksiu ponui Dambra. Gerbama pirmininkė, gerbami komiteto nariai. Man iš tiesų malonu, kad e, peticijų komitetas sutiko išklausyti mane. Esu peticijos autoris, tačiau jai pritarė tūkstančiai piliečių. Peticija yra susijusi su švaraus Europos parlamento idėją. Ši iniciatyva kilo dėl to, kad Italijos piliečiai nusivylė Italijos institucijomis. Ir pagal mūsų teisės aktus, kaip leidžia mūsų institucija, konstitucija, pateikti pasiūlymą, kad į parlamentą negalėtų pretenduoti teisti asmenys. Praėjo tris metai, o šis teisės aktas dūla Senato stalčiuose, todėl kad parlamentarai, kurie E, nebuvo išrinkti piliečių, bet įtraukti partijų sekretorių į kandidatų e, sąrašus randa svarbesnių dalykų. Tai yra tvirtinti teisės aktus, kurie aktualūs dabartiniam e, premjerministrui, kaip pavyzdžiui Alfano teisės aktas, numatantis neliečiamybę ministrui pirmininkui. Jam pritarė abu parlamento rūmai, pasirašė Respublikos prezidentas, tačiau Italijos konstitucinis teismas nusprendė, kad šis teisės aktas prieštarauja konstitucijai. Mes manome, kaip e, pasakė Berdini, politika turi būti daroma švariomis rankomis. Dėl tos priežasties prašoma, kad būtų pakeistas 76 metų teisės aktas, reglamentuojamas e, rinkimus į Europos, e, rinkim, į Europos parlamentą. Tai yra, kad ne vienas teistas asmuo negalėtų būti ateityje išrinktas į Europos parlamentą. Labai daug Europos valstybių, bet koks pilietis nuteistas sunkiai rastų darbą, pavyzdžiui, kaip valstybės tarnautojas, netgi negalėtų įsidarbinti šiame parlamente, negalėtų įsivaikinti vaiko. Tačiau teistumas neužkersta kelio E, politikui, netgi kuris yra nuteistas už rimtus nusikaltimus, būti išrinktam į Europos parlamentą. Paminėsiu Bonsignorą iš EPP frakcijos, kuris yra nuteistas už korupciją, Borgecijo iš FD e, frakcijos, kuris yra atsakingas už tyčinį padėgymą diskriminacijais pagrindais, Patričelio iš EPP frakcijos, kuris yra nuteistas už neteisėtą e, finansavimą, Nikas Griffithas, kuris yra nuteistas už rasinės neapykantos kurstimą, e, Jean-Marie Le Pen, kuris daug kartų buvo nuteistas už rasizmo ir rasinės nepykantos skatinimą. E, konstitucinių reikalų komisija, e, komitetas pareiškia, kad šioje srityje nieko negali padaryti, nes tai nepriklauso šio komiteto kompetencijoms. Tačiau AFKO komitetas vertina 1900 e, 76 metų teisės akto pakeitimą. Už pranešimą atsakingas Andrew Duff. Manome, kad mūsų pasiūlymą e, galima pateikti remiantis sutarties 2223 straipsnio. Tai yra, kad būtų harmonizuoti teisės aktai, nes pagal dabartinę te, susidariusią teisinę situaciją Europos parlamente yra atsidūrę ir teisti asmenys. Tad mes prašome Europos parlamento padaryti tai, ką padarė daug valstybių narių, tai yra Austrija, e, Danija ar Jungtinė karalystė. Tai yra, kad į parlamentą negali kandidatuoti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui nuteisti asmenys. Tūkstančiai e, žmonių e, parašė savo laišką konstitucinių reikalų komitetui taip pat pateikė savo e, peticiją internetu e, peticijų komitetui. 12 puslapyje e, studijoje kuri buvo atlikta dėl Europos parlamento prioritetų. Šis, ši studija buvo paskelbta pereitais metais. Pagal tai daug žmonių prašo, kad Europos parlamentų narių skaičiaus e, būtų peržiūrėtas. Bet kuriuo atveju, jeigu nebus įgyvendinti šie pakeitimai, situacija gali pablogėti. Pavyzdžiui, kitų rinkimų metu gali į parlamentą patekti už žimtus nusikaltimus nuteisti asmenys. Pavyzdžiui, kaip dabartinis Italijos parlamento narys Salvatore Gufaro, e, kuris e, prisidėjo prie mafijos e, reikalų. Arba, pavyzdžiui, Marcello Deliultri, kuris yra Europos tarybos asamblėjos parlamento narys ir senatorius. Čičius, kuris buvo nuteistas septyniems metams už e, ryšius su mafija. Jis taip pat e, pareiškė, kad e, Manganas, tai yra nusikaltimo atstovas, yra herojus. Pastarąjį e, teisėjas Paulo Borselinį e, įvardino kaip svarbę jungiamąją grandimi tarp mafijos struktūrų Šiaurės Italijoje. Pats e, teisėjas Borselino gali būti prilyginamas Italijos herojimi, nes buvo nužudytas mafijos. Jis sakė, kad įtarimai turėtų paskatinti politinės partijas apsivalyti ir ne tik būti sąžininkiams, bet ir atrodyti sąžininkiams, apsivalant nuo visų tų asmenų, kurie yra susijęs su nerima keliančiais faktais, netgi nebūtinai, jei tai yra nusikaltimai. Ačiū už jūsų dėmesį. Ačiū, dabar komisijos vardu panas Floyd. Ačiū, pirmininkė. Europos lygmenių turime mm, du šaltinius teisės nuostatų dėl rinkimų. Tai yra 76 metų dokumentas dėl europinių rinkimų ir 93 metų direktyva trumpai būtų galima pasakyti, kad čia neskirstoma, ar rinkėjas gyvena toje valstybėje narėje ar kitoje. Kaip panas Kazinė pirmame atsakėme, peticijos pateikiai atsakė, tie du teisės šaltiniai neapima žmonių, kurie gali dalyvauti rinkimuose kvalifikavimo. Čia valstybės narės pačios turi apibriežti, kaip kvalifikuoja, kas gali dalyvauti rinkimuose. Toliau dėl uh, E, tų klausimų mm, iš Baltijos valstybių ir Niderlandų dėl teisės dalyvauti rinkimuose. Yra buvę ankstesnių atvejų ir mes e, padarėme išvadą, kaip kad būna, kad tai yra valstybių narių reikalas ir valstybės narės turi nuspręsti dėl tokių dalykų. Jeigu tokia peticija taptų Europos piliečių iniciatyva, vertinant dabartinę situaciją, mažai tikėtina būtų, kad komisija teigiamai sureaguotų į tokio tipo piliečių iniciatyvą. Dar be to, aišku, reikia nepamiršti, kad ir milijono parašų reikėtų. Kolega Auken. Kolege Auken. Tak, fru øh, formand. Øh, jeg har lige en bemærkning. Jeg synes, det er et meget vanskeligt om. Ačiū pirmininkė. Uh, E, nedidelė pastaba, man atrodo, čia yra labai sudėtingas klausimas, kadangi būtent, kai buvo sakoma, pavyzdžiui, dėl to, kas yra susijęs su Danijos parlamentu, jeigu, pavyzdžiui, yra e, baudžiamojo, baudžia, baudžiamosios teisės e, srities nuosprendis su bausme virš vienerių metų. Tuomet Europos parlamentas turi priimti sprendimą, ar tas parlamentaras turi galimybę tęsti darbą ar ne. Būtent čia buvo sprendimų dėl asmens kuriam buvo pritaikytas nuosprendis baudžiamosios teisės rytie. Tačiau čia parlamentas kiekvienu atveju sprendžia atskirai ir nėra kažkokios tai bendrinės nuostatos. Būtent tiesiog net neįsivaizduojama Danijos parlamente, kad imunitetas būtų e, naikinamas tiesiog taip e, bendraja tvarka be e, konkretaus atvejo analizės prieš tai. Tai yra, jeigu, pavyzdžiui, parlamentaro imunitetas naikinamas, tai tai yra daroma kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į to atvejo konkrečias aplinkybės ir taip toliau. Aš nežinau, galbūt kitur Europoje yra kitokia situacija. Mm, tikrai, jeigu asmuo yra e, nuteistas už e, tikrai rimtą nusikaltimą, tai aišku, negali būti taip, kad jis toliau išliks parlamentaru, bet man atrodo, kad jeigu eina kalba, pavyzdžiui, apie kažkokiu tai bendrų europinių nuostatų įvedimą toje srityje, tai čia reikėtų darbo tikrai įsigilinant į esmę ir tikrai labai rimto darbo. Aš nežinau, kaip tai būtų galima taip tiesiog automatiškai taikyti to, tokias nuostatas ir Manau, kad valstybė narė, aišku, sprendžia savo atvejus skirtingai. Jeigu mes norėtumėm kažką tai daryti, mes turėtumėm labai iš esmės padirbėti visų pirma ir tik tai tada imtis kažkokių sprendimų. Ačiū poniai Auken, daugiau norinčių pasisakyti nėra. Tai kągi išklausėme komisijos atsakymą, man atrodo, jis yra išsamus e, ir Pone Aukin štai paaiškino, kad yra visai kitokia sistema taikoma, visai kitokios kompetencijos rytis ir taip toliau. Nors kiek aš m, mm, žinau, Danijos sistema yra panaši itališkai sistemai, Tač, ypač dėl to, ar, ar gali tęsti savo pareigas ir ar gali būti um, renkamas toks asmuo, čia būtent dėl to nesuderinamumo, man atrodo, situacija kaip ir aiški peticijos teikėjas mums pristatė visą sąrašą įvairių situacijų. Mes pasiūsime, šį, perdosime šį raštą ponui Kazinį, tai yra kompetingo komiteto pirmininkui, mes perdosim visą dokumentaciją. Uh, Mes galvojame, kad mm, jo atsakymas kol kas yra ne visiškai pakankamas, taigi norėtumėm e, gilesnio atsakymo. Panas Grinį po to pateikė papildomą informaciją, mes aptarėme ją. Kalbame apie e, direktyvą, kuri pakeistų 76 metų teisės aktą. čia e, dar praeitoje kadencijoje dokumentas buvo svarstamas ir Andrew Duff buvo pranešėjas. Tai tiek galėčiau šiandienai pasakyti, kad mes dar kartą kreipsimės į AFKO komiteto pirmininką ir paprašysime jį uh, Mm, išanalizuoti galimybę pakeisti tą tekstą, kad būtų galima e, ir mm, iš Europos parlamento kažkokį tai nešti indėlį dėl to, ar gali būti tokiais atvejais asmenys renkami, ar gali jie toliau vykdyti parlamentaro funkcijas. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, 19, mm, buvo nukeltas, pana e, Werner Zending pateikta peticija peticijos teikėjo salėje posėdėje nėra, tačiau jis paprašė galimybės pasisakyti kitame posėdėje. O dabar iš karto suteiksiu žodį komisijos atstovam. Thank you, Mrs. Chairman. Uh, the commi... Ačiū pirmininkė. Komisija seka šį atvejį Galiu pasakyti, kad poveikio aplikai įvertimas per sieną dėl dviejų vėjo jėgainių vyksta atsakinga institucija ir Čekijos aplinkos ministerija kadangi a, tas projektas turės poveikio per sieną ir be to a, reikia paminti Senė aplinkos agentūros vaidmenį. Čia, um, kiek, kiek gavome informacijos, uh, tik tai 2010 Liepos 21 dieną Vokietijos aplinkos ministerija gavo informaciją apie tai, kad vykdoma poveikio aplinkai įvertinimas, kadangi poveikis bus per sieną ir kad yra skriningo procedūra. Dabar yra surinkta informacija iš 11 gyventojų. Ir E, Čekijos aplinkos ministerija ketina paskelbti e, skriningo rezultatus per dvi savaitės. Dėl Natura 2000 vietovių gali būti čia įtaka to projekto, todėl turi būti atliktas tinkamas poveikia aplinkai įvertinimas šiuo požiūriu ir skriningo procedūra taip pat. Dabar yra tikimasi poveikia aplinkai vertinimo rekomendacijų, kurios turėtų būti padarytos per e, vienerius dviejus metus. Vokietija buvo informuota apie išvadas ir Vokietija bus vėl pakviesta, kai vyks e, viešosios konsultacijos. Kolega Jar. Ja, vielen, äh, Panas Jar. Äh, vielen Dank an. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū komisijai už komentarus. šį klausimą jau nekartą analizavome peticijų komitete, tai yra aplinkos apsauga per sieną, kuomet e, kaiminės valstybės susiduria su problemomis, keisdamosis informaciją, kuomet e, yra tokių problemų Reikia pasakyti, kad štai tarp šių dviejų valstybių informacijos keitimasis nėra pakankamas. Reikia paaiškinti, kad ta vietovė, kur bus statomos vėjo turbinos, yra Čekijos Respublika. Tačiau tas, a, gam, tas parkas, ta saugoma teritorija yra dviejų valstybių teritorijose tiek Vokietijoje, tiek Čekijoje. Ir jau anksčiau yra buvę konfliktų tarp šių dviejų regionų atveju po antrojo pasaulinio karo um, buvo visiškai nuniokota ta vietovė, ji buvo padalinta tarp valstybių, iš tikrųjų situacija tuo met buvo labai sudėtinga, bet buvo rastas sprendimas net ir tuo met ir buvo nuspręsta tą vietovę paversti saugomą teritoriją gamtinių rezervatų. Dabar problema yra ta, kad tarp dviejų valstybių trūksta informacijos keitimosi. Vokietijoje yra nerimaujama, kad nepakankamai informacijos atkeliauja iš Čekijos pusės. Čia Reikia paminėti atitinkamo Vokietijos mero pateiktą informaciją ir uh, Čekijos mero pasisakymais. Būtent problema yra ta, kad tai eina kalba apie Natūra 2000 vietovės. Komisijos atstovas pasakė, kad taip, dėl tų uh, statybos planų uh, bus padarytas poveikis aplinkai būtų geriau tas jėgainės vis tik tai perkelti į kitą vietą. Šiame regione, noriu pateikti Jums štai keletą pavyzdžių, yra šių buveinių, kurios yra saugomas, yra vietovių, kurios, kuriuose mm, kurios yra saugomas, jas net negali patekti būtent dėl to, kad būtų išsaugota gamta. Ir iš tikrųjų tokių jėgainių statymas nebus naudingas. Yra Tai vienas dalykas, kas svarbu parlamentui. Kitas dalykas, kai eina kalba apie aplinkos apsaugą, kuomet projektai turi poveikio per sieną, dar daug ką reikėtų padaryti ES ir e, norėčiau, kad būtent todėl šis klausimas būtų nagrinėtas peticijų komitete, kad abi pusės galėtų atvykti į komiteto posėdį, išsakyti pozicijas, kad būtų taip pat ir Čekijos valdžios atstovų. Akivaizdu, jog trūksta skaidrumo, trūksta noro bendradarbiauti ir tai yra problema. Taigi noriu pabrėžti, trūksta noro keistis informacija, trūksta dialogo. Mm, kol kas yra dar tik tai čia tarpiniai etapai, aišku, įdomus yra komisijos paaiškinimas, bet e, norėčiau, kad reikalas judėtų į priekį. Mes kalbėsime apie tai kitame posėdėje, kuomet peticijos pateikėjas dalyvaus. Kitas darbos varkės punktas. Dvidešimtas punktas nes nusintėm laišką Graikijos valdžiai, gavome atsakymą, kuris yra pakankamai išsamus. Ne visus peticijos klausimus atsakyta. Pane Paledėlį, panas Lafranko, tie kolegos, kurie seka mm, šį reikalą, sako, kad e, reikėtų tą klausimą jau užbaigti, kadangi e, pasikeista raštais ir padaryta viskas, kas galėjo būti padaryta. Kolega Papulijas. Indeed, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija taip pat nagrinėjo šį atvejį ir nustatė, kad iškelta peticijoje daug klausimų, kurie priskirtini nacionaliniai teisiai. Peticijos autorė kalba apie nacionalinių procedūrų pažeidimus, taip pat apie galimą ES aplikoskos teisės aktų pažeidimą. Tačiau ji nenurodė jokių konkrečių tokio pažeidimo įrodymų ir ne, pateikė jokios informacijos apie galimą šio viešbučio poveikį. Žinoma, mes gavome šiokios tokios iš ankstinės informacijos iš Graikijos valdžios institucijų. Šis viešbutis bus statomas e, iš dalies saugomoje teritorijoje Ir šis projektas nereikalauja, kad būtų atliktas poveikio aplinkai vertinimas pagal poveikio aplinkai vertinimo direktyvą. Taigi mes nematome, kad būtų akivaizdus ES aplinkos saugos teisės akto pažeidimas. Kai dėl buveinių direktyvos nuostatų pažeidimų e, peticijos dokumente nėra jokios informacijos apie galimus viešbučio statybos padarinius teritorijai, e, o Komisija, aišku, turi sekti, kad būtų laikomasi visų procedūrų, kadangi ši teritorija 7 metais nukentėjo nuo uh, didžiulių gaisrų. Mes kreipėmės Graikijos institucijas, prašydami pateikti informacijos apie projekto pobūdį ir konkrečią projekto vietovę. Dar laukiame iš Graikijos šios informacijos. Uh, Kaip suprantu, parlamentas taip pat yra gavęs šiokios tokios informacijos. Kuo daugiau informacijos gausime, jeigu parlamentas perduos mums tą informaciją, tuo greičiau galėsime atlikti šio atvejo tyrimą ir apskritai jį užbaigti. Ačiū. Pirmininkė, taip, mes perduosime gautus dokumentus jums, komisijai. kadangi būtina keistis informacija. Norėčiau baigti susitikimą ir padėkoti visiems už dalyvavimą.